Labas rytas, e, pradedame darbą. Manau, kad. Pirmasis darbo tvarkės klausimas yra Kalos Ongulų e, pranešimas dėl atlikų tvarkymo direktyvos. Suteikiu, suteikiu žodį pranešėjui. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti sekretoriatui dėl e, pranešimo. E, dirbo daug peticijų komiteto sekretoriatas, Karda Freyer, e, mano asistentai, Viržini. Tikrai daug dirbo ir padėjo man renkti pranešimo projektą. Prieš metus peticijų komitetas nusprendė parengti pranešimą dėl uh, atliekų tvarkymo Europos Sąjungoje. Sprendimas buvo priimtas tada, kai pastebėjome, kad labai daug peticijų pateikiama dėl to, kad e, valdžios institucijos nekaip tvarkosi su atliekomis, kad netinkamai parenkamos savartynų vietos, neatsižvelgiama į gamtinių rezervatų, draustinių e, problemas ir norėjome pasižiūrėti, kokia yra realybė tų peticijų, kurias pateikė pareiškėjai. Ir reikėjo mums labai daug padirbėti, atlikti namų darbus turime išlikti budrus ir turime užtikrinti, kad valstybės narės deramai gyvendint atitinkamus teisės aktus. ES piliečiai tikisi, kad valdžios institucijos veiksmingai dirbs ir užtikrins viešasias paslaugas sveikatos apsaugos švietimo, transporto, saugumo srityse, tačiau klausimas, kuris, e, dėl kurio vis dažniau skundžiamasi, atspindi daugelio valstybių narių valdžios institucijų nesugebėjimą patenkinamai spręsti atliekų tvarkymo problemą. Europos Sąjunga yra patvirtinusi nemažai teisėjų, kurios priemonių, kurios galioja visose valstybėse narėse ir mes turime užtikrinti, kad būtų parengta derama teisės bazė ir kad būtų numatytos atitinkamos e, priemonės tvarkantis su atliekomis, kurios atsiranda namuokos, e, ūkiuose, e, pramonės įmonėse, nes tai yra susijęs su mūsų gyvenimo būdu, atsiranda labai daug atliekų ir reikia, kad E, tie dalykai taptų prioritetu atliekų tvarkymas, nes kitaip e, susidursime su labai neigiamomis pasiekmėmis. Reikia galvoti apie planetos e, ateitį, aplinką. Ir taip pat pasižiūrėkime, kas vyksta daugelie teritorijų. Atliekų tvarkymas tampa labai rimta socialinė ir politinė problema. Piliečiai tikisi ir laukia iš ES tam tikrų veiksmų, kad problema būtų išspręsta valstybėse narėse e, taikomos skirtingos politinės priemonės tvarkantis su atliekomis. Matote, kad e, kai kurios valstybės narės e, labai prastai gyvena teisės aktus. 2011 m. sausį komisija pareiškė, kad buvo pradėta 177 bylos dėl savartynų netinkamo tvarkymo. Taip pat apskaičiuota, kad iki šiol veikia apie 619 neteisėtų savartynų Europos Sąjungoje. E, yra parengta ataskaita komisijos dėl prevencijos atliekų susidarimo ir perdirbimo ir kalbama ten, kad reikia spręsti atliekų tvarkymo problemą. E, yra numatyti, numatyti tarpiniai tikslai. Labai nemažai yra pažeidimų bylų, kaip sakiau, ir tai reiškia, kad nesilaikoma teisės aktų. Peticijų pateikėjai e, iliustruoja labai gerai, kad dar daug ką reikia padaryti gyvenant teisės aktus. Tai susijęs su apskritai atliekų tvarkymo klausimu aukštesnėme lygmenyje ir šie dalykai susijęs su uh, kitomis taisyklėmis, e, pavyzdžiui, e, poveikio e, aplinkai vertinimo direktyva ir kitais. Ačiū, pirmininkė. Ačiū pranešėjui dabar komisijos vardu, ponė Georgieva. Trys minutės. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė, gerbėjami parlamento nariai, norėčiau komisijos vardu padėkoti ponui Iturgais už labai gerą pranešimą dėl atliekų pagrindų direktyvos taikymo patvirtintos direktyvos 2008 metais. Noriu padėkoti komiteto nariams už jų indėlį į šią svarbę diskusiją. Komisija džiaugiasi šiuo pranešimu, kuris pateikė svarbius faktus susijęs su atliekų tvarkymo teisės aktų taikymu valstybės narėse. Kaip jau esame pabrėžę daugeliu atveju, visiškas atliekų tvarkymo teisės aktų taikymas yra labai svarbus aplinkos e, priežiūrai ir ištekliams, išteklių parūpinimui pramoniai. Tačiau atliekų tvarkymo teisės aktų trūkumai ir skirtumai tarp valstybių narių e, gyvendinant e, atliek, atliekų tvarkymo teisės aktus ne tik kelia pavojų sveikatai ir aplinkai, bet neleidžia pramoniai, ypač perdarimo pramoniai, pasinaudoti e, šio perdirimo nauda. Pirmiausia, dėl įgyvendinimo trūkumų mes nepasinaudojame galimybėmis, kas sudaro 72 milijardų eurų nuostolius per metus. Jeigu e, visos medžiagos būtų tvarkomos pagal teisės aktus, išvengtume nuo 146 ir 244 milijonų CO2 iš metalų. Tai atitinka maždaug 47 milijonų automobilių pašalimą nuo kelių ir sudaro nuo 90, 19 iki 31 procentų CO2 mažinimo tikslų. Be to, teisės aktų įgyvendinimas sukurtų 400 tūkstančių darbo vietų, kurių trūksta dabartinėje ekonominėje aplinkoje. Tai yra svarbus skaičiai ir dėl to komisija visiškai pritarė jūsų pranešimo išvadoms, kad reikia sustiprinti pastangas, kad būtų visiškai taikomas, taikomi aplinkos tvarkymo, atlikų tvarkymo teisės aktai. Taip pat raginėme e, valstybės narės perkelti į savo teisę pagrindų direktyvą ir taikyti jos reikalavimus. Taip pat sukurti visapimančius atliekų tvarkymo planus kad jie būtų greitai pradėti taikyti praktikoje. Komisija ir toliau stebės e, atliekų tvarkymo teisės aktų laikymasi, teiksime gairias valstybėms narėms dėl praktinių aspektų ir ketiname e, integruoti visus e, išteklius, sprendžiant problemiškas sritis kartu su valstybėmis narėmis. Taip pat analizuojame galimybę sustiprinti, kaip sustiprinti bendradavimas su aplinkos agentūra šią prasme. Baigdama noriu pasakyti, kad pastangos dedamos tam, kad būtų sprendžiamos problemos išdėstos pranešime. Tuo pat metu esame dėkingi, kad parlamentas įpūs energijos šioms pastangoms taip pat. Ačiū. Dėkojame komisarai. Dabar kalbės frakcijų vardu jų atstovai. Pirmiausia, kolega Jaras, trys minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos. Šis pranešimas atspindi visas svarbiausias problemas susijusias su atlikų tvarkymu valstybėse narėse. Šios problemos labai svarbės visiems mūsų piliečiams. Aš dėkuoju pranešėjui už tai, kad buvo parengtas labai geras pranešimas. Reikia pripažinti, kad kai kuriuose Europos regionuose yra išlikę daug atlikų tvarkymo problemų. Visą tai susiję su atlikų tvarkymo koncepcija, perdirbimo koncepcija, šalinimo koncepcijomis. Kai kuriuose valstybėse susikopė daugybė e, e, atliekų savartinuose, kurios po to yra pervežamos į kitas valstybės yra padaroma labai didelė žala aplinkai, taip pat e, gyventojų sveikatai ir todėl mes turime imtis tos problemos sprendimo artimiausių metų. Labai svarbu, kad visi regionai taikytų ES teisės nuostatas laiku ir veiksmingai ir išsamei kadangi šitos teisės nuostatos jau yra priimtos ir valstybės narės turi jų laikytis labai griežtai atsakomybė tenka valstybėms narėms. Kita vertus, komisija turėtų laiku imtis priemonių, jeigu pasirodytų, kad valstybių narių priimti atliekų tvarkymo planai būtų neteisingi, neveiksmingi ir jeigu valstybės narės nesugebėtų laiku pateikti tokių tvarkymo programų ir planų, o nesilaikant tokių programų reikėtų numatyti atitinkamas sankcijas. Svarbiausia vaidmenį vaidina, žinoma, vartotojai, kadangi neformuodami atitinkamai gyventojai savimonės mes nesukursime e, atitinkamos ciklo, atliekų tvarkymo ciklo hierarchijos. Gal, kalbant apie atliekų perdirbimą reikėtų pasakyti, kad pirmiausia reikia vengti atliekų, o tik tai po to galvoti apie jų tvarkymą ir šalimą. Reikia pasinaudoti visais turimais ištekliais ir galimybėmis. Baigdamas noriu pasakyti, kad pirmiausia mums labai svarbi pati atliekų vengimo ir tvarkymo koncepcija. Todėl aš pritariu nuomonėj, kad be tokios koncepcijos nereikėtų skirti lėšų valstybėms narėms. Antras klausimas. Jeigu atsakingos įstaigos regionuose nenori renkti tokių koncepcijų, mes turime atsakomybę numatyti valstybėms narėms. Jos privalo renkti tokias koncepcijas. O jeigu yra vėluojama, tuomet komisija turėtų padėti valstybėms narėms laiku parengti tokias atliekų tvarkymo koncepcijas, kad savartinai neterštų mūsų aplinkos grožio. Kolega Merkis, SND vardu. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju komisariai už palankų šio pranešimo vertinimą, dėkuoju už tai, kad jūs pritarėte siūlymui vykdyti teisingą atliekų tvarkymo politiką. Iš visų valstybių piliečiai išreiškė savo nuomonę, gaume pranešimų iš Bulgarijos, Rumunijos, Italijos. Juose yra minima, kad yra labai daug savartynų, tačiau problema yra ne tik tų valstybių problema, ji paliečia visas, problem, visas valstybės ir visų šalių piliečius. Todėl mes galvojame, kad pirmiausia reikia užtikrinti skaidrumą, piliečiai nori žinoti, kokia situacija mes turime žinoti, kaip kokios nuomonės laikosi vartotojai atlikas nereikėtų vertinti kaip problemą, o kaip galimybę. Piliečiai teigia, kad jūs sakėte, kad komisija kreips daugiau dėmesio šiai temai, tačiau mes nepasitenkiname tuo, nepakanka pasakyti, kad yra problemų arba ką reikia nuveikti, bet reikalingos ir atitinkos teisės normos. Tokios egzistuoja, tačiau dabar atliekų tvarkymui reikalinga atitinkama hierarchija. Planų nepakaks. Todėl reikia paraginti visus imtis veiksmų, reikėtų vadovautis nulinės tolerancijos politika, reikia daryti spaudimą regionams ir valstybėms narėms, kad jos įgyvendintų prisimtus planus. Galiausiai reikia numatyti galimybę apskūsti valstybės narės, kad jos galėtų paaiškinti, kodėl jos nesima veiksmų. Aš pakartosiu savo tris reikalavimus. Nulinės tolerancijos politika, e, pagalba kuriant atliekų šalinimo sistemas ir struktūras, kai valstybės narės nepajėgios pačios to padaryti, reikia numatyti lėšų ir pasiūlyti atitinkamų idėjų. Ir trečia, svarbiausias dalykas, piliečiams reikia daugiau skaidrumo. Be skaidrumo pilietis nebus įtrauktas į atliekų tvarkymo sistemą. Jis turi žinoti, kaip atsiranda atliekos, kur jos patenka ir kaip jos yra tvarkomos ir perdirbamos. Kaip šita problema suteiks daugiau galimybių? Mums reikia uh, išteklių žaliavų, o atlikos ir yra vienas iš pagrindinių žaliavų šaltinių. Todėl mums reikėtų naudoti pačias moderniausias atliekų tvarkymo ir perdinimo technologijas. Kitaip mes niekada neatsakysime plastikinių butelių ir maišelių. Dabar Aldė vardu dvi minutės kalbės Alfano Sonė. Labai ačiū pirmininkė. E, norėčiau pasveikinti Jūs, tapus vicepirmininkų parlamento. <clears throat> Šiandieną kalbame apie rezoliuciją, kuri apibendrina daugelį peticijų atkeliaujančių į parlamentą dėl šios problemos atliekų tvarkymo. Europos piliečiams kelia didelį susirūpinimą atliekų tvarkymo problemos, nes e, jos e, veikia sveikatą, taip pat turi poveikio ūkį įvairiose. Mm regionuose ir aplinkai. Man vis tik tai e, kelia daug klausimų tai, kaip yra tvarkomasi su deginimo įrenginiais. E, atrodo, tą problemą būtų galima išspręsti, tačiau nuo pernai jau girdime uh, įvairius teiginius, kalbėjome anksčiau apie brandolinę energetiką, dabar vėl matome, kad ji nesulaukia didelio pritarimo. Politikai turi būti toleregiški. Ar turime laukti, kol ateityje pamatysime, kaip kenkia deginimo e, įrenginiai žmonių sveikatai? E, sakoma gerai, bet ne šalia manęs, bet e, tokia politika negera. Sakoma, kad deginimo įrenginiai šiaip sukuria daug darbo vietų. Mes turime deramai įgyvendinti atliekų tvarkymo direktyvą ir pirmiausia galvoti apie pakartotinį naudojimą ir perdirbimą. Turėtume apie atliekų tvarkymo hierarchiją ir naudokime deginimo įrenginius tada, kai jau kitų galimybių nėra. Manau, kad parlamentas turėtų priimti pažangesnę poziciją. Mes turime e, rūpintis žmonių sveikata ir manau, kad komisija pasiūlys kur kas griežtesnius pasiūlymus, e, sankcijas, e, ypač dėl savartynų naujo atidarimo ir deginimo įrenginių. Turime taikyti nulinę toleranciją. Ačiū. Toliau. Pone Aukien kalbės dvi minutės. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasakyti kad šitas pranešimas e, susidūrė su daugybė problemų. Daug kas komitete laikėsi kitokios nuomonės, nebuvo linkęs kritikuoti valstybių narių ir todėl buvo sunku renkti šitą pranešimą. Todėl jisai tapo per daug aptakus. Gal būtų buvę verčiau E, numatyti galimybę renkti šitą pranešimą aplinkosaugos komitetui. Tačiau kita vertus, jeigu nieko nedarysime, apskritai nieko nepasieksime. Todėl norėčiau padėkoti pranešėjui ir pasidžiaugti puikiu bendradarbiavimu. Mes bandėme įsiklausyti vieni į kitų nuomonės, todėl bendradarbiavimas buvo labai geras. Žinoma, aš laikausi panašios nuomonės kaip ir kiti kolegos dėl to, kad netinkamai įgyveninami teisės aktai, kad netinkamai įvertinamos problemos, nebendradarbiaujame tarp valstybių narių, atskirų regionų ir visą tai daro neigiamos įtakos apskritai. Labai svarbu bendradarbiauti ir su piliečiais. Pavyzdžiui, Italijoje tampa akivaizdu, kad piliečiai tampa vos ne priešais sprendžiant šias problemas. Panašių dalykų atsitinka ir kitose valstybėse - Bulgarijoje, Ispanijoje. Šiuo metu susidurime su ekonomikos krize ir išteklių krize. Todėl labai svarbu nešvaistyti turimų išteklių arba netgi juos deginti. Mums reikalingas pats tinkamiausias, veiksmingiausias sprendimas. Negalime deginti ir taip skurdžių savo išteklių, žaliavų. Mes turime rasti tinkamą kelią investicijoms ir tam yra reikalinga tinkama atliekų tvarkymo strategija. Dėkoju konservatorių ir reformistų vardu, ponė Gerling. Thank you, President. Dėkoju. Pirmininkė, norėčiau labai pasidžiaugti savo frakcijos vardu šiuo pranešimu. Aš esu susijusi su šiais klausimais, nes dirbu aplinkosaugos komitete. Buvo labai įdomu, tikra atgaiva skaityti šį pranešimą, kuris pateikė šiek tiek skirtingą perspektyvą. Ir jame nėra tokių stiprių interesų atspindėta. E, matome, kad kai kurie žmonės turi savo požiūrį ir labai daug dirba, kad tas požiūris būtų išreikštas. Ir šis pranešimas, manau, yra labai naudingas. Jisai susijęs su tema, kuri yra labai artima visiems mūsų atstovaujamiems piliečiams. E, aš turiu savo apygardą ir Mano rinkėjai tikrai labai daug kalba apie atliekų tvarkymo klausimus. Europos parlamentas bus vertinamas pagal tai, kaip dirbs. Jeigu mes visko teisingai nepadarysime ir neužtikrinsime, kad būtų laikomasi taisyklių, tai viskas liks tik tuščiomis kalbomis. Ir visa tai atsispindi labai įdomiame ir naudingame pranešime, kurį svarstome. Aišku, valstybės narės labai skirtingai sprendžia e, atliekų problemą. <coughs> E, džiaugiuosi galbūt tuo, kad turime tokius skirtumus ir džiaugiuosi tuo, kad pranešime labai aiškiai pripažįstamas subsidierumo principas pagrindų direktyva dėl atliekų e, galioja Europos Sąjungoje ir mano pirmtakė Karolina Jackson, kuri buvo pranešė dėl pagrindų direktyvos dėl atliekų kalbėjo apie tokius principus, kaip kad leidimą valstybėms narėms taikyti kaip galima daugiau subsidiarumo aspektų, e, siekiant labai griežtų ir ambicingų tikslų. Ir aš žinau iš pokalbių su jie, kad ji labai nusivylė dėl to, jog valstybės narės įgavusios e, savo subsidiarumo galės nepasiekė užsibrieštų tikslų. Mes e, turime griežčiau kalbėti apie tai ir tai atsispindi pranešime. Mums nereikia naujų e, reglamentų ar taisyklių, bet reikia, kad egzistuojantis teisės aktai veiktų e, kur kas veiksmingiau. Pagrindų direktyva yra būtent toks dalykas. Aš pasiskaičiusi pranešimą tikrai buvau šokiruota pamačiusi, kiek žmonių skundžiasi iš mano šalies. Taigi pranešimas yra tikrai puikus, kuris turėtų mums priminti dar kartą, kokie aktualūs šie dalykai. Dėl brandolinės energetikos e, viską reikia daryti su geromis technologijomis, labai griežtos kontrolės laikomasi, laikomasi turi būti ir tą patį pasakysiu apie deginimo įrankius. Ačiū. Dabar Europos kairiųjų vardu Huntis. Minutė 30. Dėkoju, pirmininkė. Matome iš pranešimo, kiek piliečių e, skundžiasi peticijų komitetui ir tai atspindi du dalykus. Pirmiausiai tai, kad atliekų problema yra nepaprastai aktuali. Taip pat tai rodo, kad valstybės narės nederamai tvarkosi su atliekomis, tai kelia problemų ir sveikatai, ir aplinkai. Pranešime kalbama ir apie tai. Taip pat e, reikia pasakyti, kad prieimus teisės aktus, kas yra gerai, kai kurios valstybės narės, kaip kad mano šalis, atsilieka perdirbdamos atliekas. Ir jeigu bus priimta naujų teisės aktų, tai jie bus toliau pažeidinėmi. Kyla regionuose, vietos bendruomenėse daug problemų, nes tie teisės aktai vis toliau neįgyvendinami ir tai atsiliepia žmonių sveikatai. Taip pat e, kai kuriais e, atvejais pati komisija nesima griežtų veiksmų, nuleidžia rankas, rengiami planai skirti e, tvarkyti atliekoms. Taip pat atliek pakankamas poveikio aplinkai vertinimas, tačiau komisija dažnai nepakankamai reaguoja, nepakankamai įsikiša. Ir turiu pabaigai pasakyti, kad ši direktyva yra gera, mes tik tai deramai turime ją pasinaudoti. Ačiū. Ačiū. Salavrakos FT frakcijos vardu pusantros minutės. E, Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti kolegą Iturgais. Jis parengė puikų pranešimą komitete kalbėjome apie e, šį pranešimą ir jau pasveikinome pranešėją. ES piliečiai tikisi, kad valstybės reaguos. Pirmiausiai atliekų tvarkymo srityje reikia užtikrinti būtinas sąlygas e, tvarkyti atliekoms, nes tai turi nepaprasto didelės įtakos ir piliečiams, ir aplinkai. E, Junktinės tautos paskelbė, kad iki 2030 metų E, mes e, kovosime su socialinė atskirtimi, migracijos problemomis ir aplinkosaugos problemomis. Ir e, atliekų tvarkymas yra labai susijęs su šia problema. Ir peticijų komitetas gauna labai daug nusiskundimų. Kaip ir pranešimo autorius, aš e, siūlau e, geriau gyventinti 2008 metų direktyvą, kurioje nustatytos taisyklės, kaip tvarkyti su atliekomis ir taip pat mes turime siekti išvengti neigiamų mm, pasiekmių. Reikia ir piliečius e, šviesti apie tai, kad būtina deramai e, tvarkyti su atliekomis ir turime visoje Europoje skirti ypatingą dėmesį šiam klausimui. Ačiū. Dėkojame. Dabar kalbės kolega Mölcer. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkiai. 2 milijardai tonų atliekų, 14 milijonų ypatingų atliekų yra pagaminama ES. Ir todėl ES yra vienas iš didžiausių atliekų gamintojų, nors e, daugiausia jų pagamina Junktinės Amerikos valstijos. Galvojant apie tvarkymo didėjančius kaštus, reikėtų turėti omenyje jo poveikį ekonomikos vystumosi. Taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, kaip atliek, e, elektroninės atlikos yra išvežamos į Afriką ir kitus regionus. Lygiai taip pat e, padėtis e, Vokietijoje yra pakankamai sudėtinga, kadangi labai daug atliekų patenka į savartynus, nors jas galima perdirbti. Todėl šitas perdirbimo procesas yra nepakankamas, kadangi e, daug e, atliekų ir toliau nelegaliai vežama Europoje iš vienos valstybės į kitą. Labai svarbu kontroliuoti elektroninių atliekų eksportą. Jis, ta kontrolė turėtų būti tikslinga, reikia vengti atliekų susidarimo, ypač turint omenyje E, žalingas e, deginimo lempučių atlikas. Ir žinoma, reikia galvoti pirmiausia apie atlikas, o ne apie atominės e, jėgainės. Pone Matsonį, dvi minutės. Grazie, prezidente, jau varinga. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai, ponai Turgais, už jo nuveiktą darbą. Šis pranešimas savo iniciatyva, kurį parengė peticijų komitetas, e, kyla iš didžiulio ir skubaus poreikio spręsti šias problemas. E, piliečiai daug kartų pateikė peticijas mūsų komitetui, skusdamėsi neteisingų bendrijos teisės aktų įgyvendinimu, aplinkos apsaugos, E, srityje, bet taip pat ir atliekų tvarkymo srityje. 114 peticijų per gana trumpą laiką buvo pateikta iš 16 valstybių narių. Daugiausiai jų gavome iš Ispanijos, Airijos, Italijos ir Graikijos. Na, o dažniausiai pasteikantis skundas yra susijęs su neteisingu teisės aktų taikymu įrengiant e, atliekų tvarkymo centrus. E, šiuo metu naudojama moderni technologija, tačiau žmonėms dažnai kyla abejonių ir klausimų, kai tokia technologija naudojama deginimo renginiuose ar e, savartynuose, ypač turint galvoje šią krizę, kuri turi didžiulį poveikį ES Na ir komisija yra atlikusi nemažai tyrimų šioje srityje ir e, dažnai siūlo kitokius sprendimus. Atliekas reikia vertinti kaip ištekli, išteklių ir e, tai būtų galima sutaupoti, sutaupyti 72 milijardus eurų. Atliekų tvarkymo e, politika galėtų sukurti 400 tūkstančio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 Jisai parengė labai objektyvų, išsamų, gilų pranešimą, požiūris į nepaprastai svarbę aktualią temą yra puikus. E, ši problema jau egzistuoja daug metų ir tikiuosi, kad e, valstybės narės ir komisija pasiremdamos pranešimu galės pakoreguoti savo politikos priemonės. E, E, valstybėse narėse problema yra skirtingai sprendžiama, nevienodai. E, bet valstybės narės privalo informuoti piliečius apie ją, pradėti nuo mokyklų. Tai turėtų sukurti pasitikėjimą, kadangi ši tema aktuali absoliučiai visiems atliekų tvarkymas. Taip pat reikia siekti išvengti pažeidimų ir reikėtų gerinti kai kuriais atvejais bendradarbiavimą tarp pasienio regionų. Kolegė mane, Aldė vardu, pusvars minutės. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui Iturgais už puikų pranešimą. 2004-2005 metų informacija rodo, kad buvo atsiustos ta 14 peticijų susijusių su atliekų tvarkymo politika ES. Tai rodo, kad ši tema yra labai aktuali, labai svarbi piliečiams. ES valstybės narės skirtingai tvarko atlikas ir todėl siekiant pagerinti situaciją, reikia sustiprinti bendradarbiavimą. Direktyvoje numatyti labai konkretūs reikalavimai, kurių bent šešios valstybės narės laikosi nepakankamai. Todėl reikia atkreipti dėmesį į tai, kad atliekos sukuria puikių galimybių. Jas tvarkant galima sukurti papildomų darbo vietų ir užsitikrinti papildomais ištekliais. Kolegė padovanojo mums 30 sekundžių, sutaupė jas ir dabar aš suteikiu žodį vienai minutėjai kolegė Mirandai. Signori Turgais, parabens pelo seu relatorio. Lamentavelmente seu partido. Labai ačiū, ponas Turgais. Pone Turgais, manau, kad pranešime jūs ginate tas pačias idėjas, kaip tos, kurias ginėte, kai buvote valdžioje. Jūs netikėt prioritetų prevencijai, perdirbimui, pakartotiniam naudojimui. Taip įrašyta pranešime, bet to nedarėte, kai buvote valdžioje. Galisijos vyriausybė rengia statyti naujus deginimo įrenginius ir jiems atrodo naujas sprendimas kovoti su atliekomis. Ir visa tai daroma nepaisant to, kad tai padarys poveikį 3 milijonams gyventojų nepadaryta jokia poveikio aplinkai tyrimai ir tiesiog taikoma skubios procedūros tvarka. Taigi, jūs nesilaikote 16 ir 18 savo pranešimo punktų, kur kalbam apie dialogą, informacijos teikimą. Aišku, kad reikia laikytis teisės aktų ir nusiųskite savo pranešimą, prašom, Galisijos vyriausybei. Ačiū. Dėkojame kolegai. Dabar kalbės kolega Angurakis. Vieną minutę. Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση ενώ περιγράφει τα περιβαλλοντολογικά εγκλήματα που συντελούνται στη... Gerbiamas pirmininkė, šiame pranešime kalbama apie nusikaltimus e, ir kalbama apie katastrofiškas e, pasiekmes e, dėl to, kad netinkamai tvarkomasi su atliekomis E, pirmiausiai didysis kapitalas užsijima atliekų tvarkymų, bet e, daro tai visiškai netinkamai. Direktyva sustiprina didžiojo kapitalo vaidmenį e, taršos srityje. Ir visiškai neatsižvelgiama į skirtumą tarp pavojingų ir nepavojingų atliekų. Pirmininkas e, prašo e, pona Angurakis kalbėti e, lėčiau. Ar mano pradžios dabar, kaip man čia dabar kalbėti? Pirmininkas, prašau sus, šiek tiek pristabdyti tempą. Taigi, kalbama apie pavojus, bet niekas nekalba apie tikrus nusikaltimus, kuriuos įvykdo monopolijos e, valstybių narių vyriausybės ir ES institucijos. Graikijoje yra regionų, kur darbuotojų sveikata iškilo pavojus dėl to, kad veikia atviri savartynai, kuriuose yra laidojamos toksiškos atliekos. Ir reikėtų imtis priemonių, socialinių priemonių ES lygmenių, kad būtų galima užtikrinti sveikatą darbuotojų. Tikujame kolegai Angurakis, dabar kalbės kolega Borgezijo, pusantros minutės. Tai labai geras suderintas pranešimas, kadangi jame atkreipiamas dėmesys į subsidiarumo principą. Tuo yra įvertinamas valstybių narių vaidmuo. Tačiau tuo pačiu yra kalbama, kad valstybėse narėse laikomėse skirtingo tempo. Mano valstybė atrodo atsilieka, ypač turiuomenyje atliekų tvarkymą Napolyje. Ir kampanijoje yra ir tokių vietos savivaldybių, kurios puikiai tvarkosi, pilietiškai elgesi ir stengiasi, kad piliečiai e, rūšiuotų atlikas ir kad jas būtų galima tinkamai perdipti. Yra ir civilizuota mūsų valstybės e, dalis. Tačiau taip turėtų elgtis visi ES piliečiai. Labai svarbu atkreipti dėmesį į kampanijos situaciją, kadangi į ją, į tą į sritį dažnai atkeliauja ir ES turistai. Kolegė Alfano norėtų paklausti jūsų, pakėlė mirnai kortelę. Ar atsakytumėte į klausimą? Jau ne pirmą kartą kolega mini Padaniją. Aš norėčiau paklausti, ar čia yra ta vieta, apie kurią jūs visuomet svajojate, sapnuojate, e, e, kodėl jūs ją visuomet minite. Ten ir Padanijoje, ir kampanijoje yra uh, kairioji vyriausybė, norėčiau paklausti, ar ta šalis, apie kurią jūs kalbate, yra iš tikrųjų Italijoje? Jeigu pažvelgtumėte į parlamentarų sąrašą, tai pamatytumėte, kad aš esu nurodomas kaip Padanijos laikinosios vyriausybės atstovas. Tačiau kita vertus, Jeigu pažvelgtumėte į žemėlapį, tai ir ten taip pat yra minima nacionalinė Padanijos e, gatvė arba kelias. Kolega Boulon, dvi minutės. Pirmininkė, gerbiami kolegos, norėčiau padėkoti e, kolegai Turgais už nepaprastai gerą pranešimą, ilgą darbą, jo atsidavimą. Uh, balsuosime dėl šio pranešimo ir jisai yra nepaprastai svarbus. E, mes e, dabar, kalbėdami su taryba ir komisija, galime e, atvirai pakalbėti apie tai, kas rūpi, kas yra aktualu ir skauda piliečiams ES. Tai atsispindi peticijose ir piliečiams, kaip matome, atliekų tvarkymo problemos kelia labai daug klausimų ir didelį susirūpinimą. Mes e, turime taip pat e, suvokti ir aiškinti piliečiams, kad mes ne tik vartojame, bet ir kūrėme atliekas ir turime aiškinti, kaip su tomis atliekomis tvarkytis. Reikia galvoti, kaip sutvarkyti situaciją. Svarbiausias dalykas yra valstybėms narėms įgyvendinti pagrindų direktyvą dėl atliekų. Jeigu to nebus padaryta, tai e, uh, sulauksime dar daugiau nusiskundimų. Taip pat nepamirškime, kad labai dažnai e, nusikalstama veikla siejama su e, atliekų tvarkymu. Reikia, e, kad valstybės narės siektų įdėkti kuo skaidresnę praktiką, sudarydamas sutartis su rangovais šioje srityje. Reikėtų užtikrinti daugiau matomumo ir patikimumo. Jeigu niekas nesims veiklos, tai mes prarasime labai daug laiko ir e, ilgai e, patikrinimų procedūros truks ir mes tik tai prarasime laiko, o atliekų vis didės, daugės. Kolega, kolega Rubik norėtų pateikti Jums klausimą. Ar Jūs priimtumėte šitą klausimą, arba mėlyną kortelę? Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau kolegos Buliom paklausti, kaip jis įsivaizduoja, kaip šioje atliekų grandinėje, kuri kartu yra ir žaliavų grandinė, kaip ją būtų galima paversti išteklių grandinę galvojant apie programą iki 20 metų, kaip būtų galima šitoje grandinėje atlikas naudoti prasmingai. Galimybė atsakyti, kolega Bulion. Euh, Mes E, kalbame apie atliekų rušiavimą, tai yra patvirtinta ir aš nežinau, ar dabar e, galėčiau plačiau kaip nors atsakyti į man patiktą klausimą. Tikuoju, kolega Pirilo, vieną minutę. Grazie, prezidente. Ačiū, pirmininkė. Šimtai peticijų, kurios gauna Europos parlamentas iš įvairių valstybių narių, verčia mus suprasti, kokia atliekų tvarkymo problema yra svarbi ir netidėliotina. Pranešime e, skiriamas dėmesys neteisėtam atliekų tvarkymui. Na ir tai svarbu ir mano regionui. Parlamento delegacija vyko į Kalabrijos regioną, kur e, kur buvo kalbama ir apie Cezio 137 E, tvarkymą e, neteisėtai tvarkomos atlikos, neteisėtai pervežamos atlikos. Kol kas komisija ignoravo šias problemas. Na ir reikia atkreipti dėmesį, kad kai kurios šalis, įskaitant Italiją, neteisingai tvarko atliekas, o atliekų neteisėtas vežimas ir toliau vyksta už ES ribų ir reikia spręsti, kaip su šią problemą tvarkytis. Dėkojame kolegai Pirilo, dabar kolegiai Sarborus, legime žodis. Ačiū, ponia pirmininkė. Ši... Ačiū, ponia pirmininkė. Ši, šią rezoliuciją minima 115 atvejų iš įvairių valstybių narių, kur piliečiai skiriasi dėl atekų tvarkymo direktyvos taikymo. Žinome, kad tai yra Lietkalnio viršūnė, nes nežinome apie visus atvejus, netgi kurie patikti peticijų komitetui. Aš žinau apie kai kurios atvejus Rumunijoje. Visą tai rodo, kad valstybės narės nesugeba tinkamai taikyti šių teisės aktų, kurie yra labai svarbus aplinkosaugai ir piliečių sveikatai. Taip pat e, labai svarbus ir <clears throat> kalnakasybos atliekų tvarkymas. Labai dažnai kalbu šiuo klausimu parlamente ir kreipdamasis į komisiją, O komisija atsako, kad direktyva kalnakasybos atliekų tvarkymui yra pakankamai įgyvendinama apsaugoti aplinkai, ypač kai kalbama apie cionidų naudojimą. Ar komisija gali mums pasakyti, kas atsitiks, jeigu direktyva dėl kalnakasybos atliekų būtų taikoma taip prastai, kaip ir e, pagrindų direktyva. E, viso to pasakmes iš tikrųjų būtų didžiulės. Dabar persime prie spontaniškų pasisakymų. Pagėdaujančių kalbėti yra daugiau negu turime laiko, todėl suteiksiu žodį tiems, kurie atvyko anksčiau į šias diskusijas. Pirmiausia, suteiksiu žodį vieną minutę kolegiai McGuinness. Ačiū, ponia Pirinkė, dėkoju pranešėjai e, parengus šį pranešimą. Daugeliu piliečių atsiuntusių peticijų turiu pasakyti, kad yra daug piliečių, kurie nekreipia dėmesio į atliekų tvarkymą. Todėl reikia e, šviesti žmonės apie tai, kaip reikia tvarkyti atliekas tiek namuose, tiek darbe. Dar reikia daug nuveikti. Manau, kad jeigu žmonės būtų priversti apsilankyti e, savartynuose, kur atlikos teikiamas netinkamai, galbūt jie pradėtų e, rušiuoti atlikas. Mano šalyje, e, mano regione yra savartynas, kuris e, panaudoja didžiulės lėšas e, dėl to, kad jį kelia daug grėsmių žmonėms ir aplinkai. Noriu paklausti komisijos apie padangų perdirbimą. Galbūt ne šiandien jūs galėsite atsakyti, tačiau čia e, neteisėtos veiklos yra labai daug ir mes negauname e, tos vertės, kurią galėtume gauti iš tų atliekų perdirbimo. Ačiū toliau, ponė Tikau, vieną minutę. Dėkui, pirmininkė. Peticijos skirtos Europos parlamentui rodo, kad nesilaikoma ES teisės aktų dėl aplinkosaugos ir nederamai konsultuojamasi su piliečiais. Peticijos taip pat susijusios su piliečių surūpinimu dėl taršos, kurią kelia atliekos. Reikia, kad būtų gyvendamos deramai atliekų tvarkymo strategijos, sukurta derama infrastruktūra ir uh, E, užtikrintas įrangos atitinkamos naudojimas. Taip pat valstybės narės turi finansuoti įvairius mechanizmus, suteikti aiškės gairias dėl savartynų. Pirmiausiai tose teritorijose, e, kur yra gyvenviečių, mokyklų, medicinos centrų, reikia galvoti, ar nekels savartiniai pavojaus e, vandens ištekliams ar sveikatai. Taip pat reikia e, surenkti atitinkamas viešas diskusijas, ketinantis įmant imtis kokiu nors veiksmų ir keistis geriausią praktiką atliekų tvarkymo srityje. Labai ačiū. Toliau Ponas Rubiks. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstu. Ačiū, pirmininkė. Remiu mm, pranešime išdėstas mintis savo ruoštų. Manau, jog daugiau dėmesio reikėti e, skirti organių atliekų perdirbimui, ypač teritorijose, kuriuose plėtojamas žemės ūkis, gana lengvai galėtų būti panaudojamos e, organinės atlikos. Dabar mes jas deginame, bet prarandame labai daug ką. Jeigu geriau panaudotume tokias atliekas, tai rezultatai būtų neblogi. Komisija galėtų suteikti mums tam tikrų išteklių pagal antrąjį ramstį ir galėtume jas panaudoti tokiu būdu. Vieną minutę suteikiu kolegai Paska. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiame komisarė atliekų tvarkymas yra labai jautri tema visuomeniai ir todėl aš pritariu šiam pranešimui ir žinoma siekiu kontroliuoti, kaip įgyveninamos direktyvų nuostatos valstybėse narėse. Patyrimas rodo, kad daugelį valstybių narių aplinkos apsauga atliekų tvarkymas nėra tokios svarbios temos yra labai daug nelegalių arba netinkamai įrengtų savartynų. Todėl situacija rodo, kad šioje srityje ypač labai svarbu laikytis ES nuostatų ir tai rodo, kad komisija nepasiekė užsibrieštų tikslų. Labai svarbu saugoti aplinką O tai reiškia, kad mums reikia įdėti daugiau pastangų, kad atliekų tvarkymas būtų veiksmingesnis ir būtų skatinimas šalinimas bei perdirbimas. Dėkojame kolegai. Aš kalbėjau apie tai, kad mes turime suteikti prioritetą tik tai tiems, kurie anksčiau atvyko į salę ir todėl suteikiu žodį paskutiniam kolegai Sikerski. Nielegalne czy prowadzone niezgodnie z przepisami składowiska odpadów i spalarnie Ačiū pirmininkė. Yra savartynų ir instaliacijų, kurios yra nelegalios arba nesilaiko teisinių, te, teisinių reikalavimų, tai kelia nerima ir yra pavojus aplinkai bei žmonių sveikatai. Yra daug vertingų išteklių, kurie prarandami su atlekomis ir taip pat daug darbo vietų galėtų būti sukurta atliekų tvarkymo sektorėje. Reikia žmonės šviesti, kad jie e, atsakingiau e, elgtųsi su atliekomis ir daugiau reikėtų daryti. Koordinuojant atliekų tvarkymą regioninių, vietinių lygmenių žmonės turėtų lengviau gauti informaciją apie objektyvę, apie atliekų tvarkymą ne tik kaip jas tvarkyti, bet ir kas su jomis atsitinka vėliau. E, modernioms atliekų tvarkymo sistemoms reikia didžiulių investicijų kai kuriuose šalyse. Tačiau tai vis tiek turėtų būti vienas iš sąjungos prioritetų. Keitimasis geriausia patirtimi tarp valstybių narių taip pat būtų naudinga. Dėkuoju. Dabar dar kartą suteiksiu žodį komisijos atstoviai Georgijovai. Dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Labai dėkoju gerbėjams parlamento nariams už esminę svarbę diskusiją, kuri e, rodo ties ir mūsų piliečių požiūrį. Noriu pasakyti štai, kad pirmiausia, komisijai pirmasis prioritetas yra įgyvendinti teisingą tvarką teisinga seka. Tai yra pe, pakartotinai panaudoti, perdirbti ir a, tik po to atlikas tvarkyti savartynuose, laikantis griežčiausią aplinkos reikalavimų. Ir aišku, reikia rimtai vertinti atliekų transportavimo klausimą. Kaip mes padedame valstybėms tarėms per gairias geriausios patirties kleidimą, bet taip pat per nacionalinių tvarkymo planų tikrinimą užtikrinant, kad jie būtų tinkami ir padėtų išspręsti problemas. Dėl dešimties šalių, kuriuose problemos yra didžiausios, mes ketiname atlikti e, individualius susitikimus, kad būtų pagreitinti veiksmai tose šalyse. Žinoma, kai tie veiksmai nepasiekia rezultatų, neduoda rezultatų, mes be abejo pradedame pažydimo procedūras. Iš 19 procedūrų pradėtų 9 dar tęsiasi, bet kaip paskutinę priemonę mes galime paduoti valstybės narės į Teisingumo teismą už ES teisės aktų pažeidimą. Ir noriu pabrėžti, kad vienas trešdalis aplinkos sauginių e, bylų yra susijusių su netinkamu atliekų tvarkymu. Aš visiškai sutinku, kad ne tik turime viską teisingai daryti namuose, bet taip pat ir turime rodyti tinkamą pavyzdį besivystančioms šalis, šalims, nes didėjantis atliekų e, kiekis kito, kitose šalise gali turėti poveikio visai mūsų planetai. Negaliu sutikti su teiginiu, kad šiais e, sunkiais ekonominiais laikais atliekų perdirbimas, pakartotinis panaudojimas yra gera galimybė. Neturėtume ją nepasinaudoti. Buvo užduotas konkretus klausimas apie kalnakasybos atlikas po biomarės e, e, nelaimės parengus pranešimą. Mes esame parengę pačią griežčiausią direktyvą pasaulyje kiek aš žinau. Ir su įvairiomis šalimis, skaitant Rumuniją, dirbame labai artimai, kad e, direktyvos būtų laikomasi, kad jį būtų įgyvendinama. Na ir pagaliau dėl visuomenės supratimo e, šiais klausimais. Aišku, aš didžiąją savo karjeros dalį praleidau dirbdama aplinkos apsaugos srityje, Pirmiausia dėl to, kad mano vienas šeimos narys nukentėjo, jos sveikata nukentėjo dėl gruntinio vandens užterštumo. Ir aš, aišku, e, visiškai suprantu parlamento narių nerimavimą. Nerimą. Ačiū. Much, is... Ačiū, komisariai. Kadangi šis pranešimas parengtas peticijų komitete, labai svarbu atkreipti dėmesį į visuomenės žinojimą šių klausimų. Bet pirmiausia, dabar galiausiai sutikėme žodį pranešėjai ponui Inturgais Angula. Dvi minutės. Labai ačiū. Pirmininkė, dėkoju komisijos nariai poniai Georgievai už jos įdomų požiūrį, įdomias mintis. Taip pat dėkoju pasisakiusiems kolegams, sureaguosiu į kai kuriuos dalykus. E, buvo sakoma, ar gerai ar negerai diskutuoti dėl šių dalykų peticijų komitete ir reikėjo plenarinėje sesijoje kalbėti apie tai. Noriu apginti peticijų komitetą. Tai yra derama vieta kalbėti apie šias problemas. Sakau taip todėl, kad e, pareiškėjai yra ES piliečiai ir jie kreipiasi į mūsų komitetą. Aplinkosaugos komitetas, aišku, taip pat e, yra komitetas, kuris susijęs su šiais klausimais. Jis gali e, teikti savo nuomonę, išvadas, bet peticijų komitetas yra svarbus tada, kai piliečiai nori susisiekti su mumis, kai ieško konkrečių atsakymų į jiems aktualias problemas ir ieško sprendimų. Ir mes turime spręsti e, klausimus susijusius su jų peticijomis. Jeigu to nedarytume, neturėtume ir peticijų komiteto. Mes labai daug dirbame kaip komitetas, kad spręstume es piliečių problemas. Ir pasakysiu kolegoms, kad peticijos e, atkreipia mūsų dėmesį į problemas atliekų tvarkymo srityje. Valstybės narės dažnai nesilaiko teisinių įsipareigojimų. Pranešime surašėme aprašėme problemas, nusiskundimus ir valstybių narių prašoma deramai įgyventinti e, atliekų tvarkymo direktyvą nedelsiant ir įvykdyti visus jos reikalavimus e, susijusius su sprendimais dėl atliekų tvarkymo įrenginių vietos parinkimo. Šis pranešimas yra parengtas atsižvelgiant į komisijos nuomonę, į tai, ką, apie ką kalbėjo komisijos narė Georgieva. Manau, kad dabar mes jau žengėme teisingą linkmę ir išspręsime visas problemas, apie kurias kalbėjo tiek frakcijų atstovai, tiek kiti. Uh, Noriu pabrėžti, jog negalime įkvoti laiko, negalime kažkaip kitaip dar dirbti, turime ieškoti sprendimo būdų tokiam dideliam skaičiui nusiskundimų. Tikojame, baigiame diskusijas šiuo darbo atvarkės klausimu. Norėčiau asmeniškai padėkoti Jums už tai, kad aš pirmą kartą pirmininkaudama šitame posėdėje neturėjau jokių problemų, už tai, kad Jūs buvote laikėte disciplinos ir numatyto grafiko. Dėkuoju Jums už tai. Tačiau, žinoma, kolegos iš kairės ir iš dešinės man padėjo. Negaiškime laiko, perkime prie kito darbo atvarkės klausimo, ponia, ponios kolegės Bastų.